Voilà. Je commence déjà par les annonces. Pradėsiu nuo pirmininkės pranešimų. Iš SND frakcijos esu pra, praš, gavusi prašymą pona Barbagali paskirti regioninės plėtros e, komiteto nariu ir į delegaciją ryšiam su Mašreku. Jeigu niekas tam neprieštarauja, tai tada paskirimas yra patvirtintas. Dabar žodis ponui Tarants. Jis yra jo prašęs. Prašom. Un peu de silence, s'il vous plaît. Tylos prašyčiau. Merci, madame présidente. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau informuoti parlamentą, kad yra labai svarbi delegacija iš Estijos atvykusi. Tai yra Estijos demokratijos tėvai ir motinos ir jie yra čia mūsų lankytojo balkone. Norėčiau juos pasveikinti. Bienvenue aux